Toliau dabar turkė numatyti paaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausiai Flasako pranešimas dėl regioninės politikos ir valstybės teikiamas paramos kolegė Baračiui.